bus tvirtinamas per kitą plenarinę sesiją. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet ir rezoliucijos, kurios šiandien buvo priimtos, bus išsiųstos jų adresatams. Šios dienos posėdis baigtas, linkiu Jums geros likusios savaitės.